sausio 19 dabar pratesiamas. Sausio 19 dienos posėdžio protokolas. Ar kas nors jam prieštarautumėte? Niekas neprieštarauja, todėl jį patvirtiname pirmininko pranešimai. Du parlamento nariai pranešė apie savo pasitraukimą iš parlamento narių. Pirmoji Diana Volis, kuri nuo 2012 vasario pirmos dienos atsisakė savo mandato. Noriu, naudodamasis progą, padėkoti Dianai Volis už konstruktyvų ir sėkmingą bendradarbiavimą Europos parlamente. Taip pat Prancis Derosa pranešė, kad nuo vasario pirmos dienos atsisakė savo Europos parlamento nario mandato atsisakys tiksliau, taip pat ir kolegai Derosą noriu padėkoti už likščiolinį darbą, tikiuosi, kad dar atvyks į posėdį, galėsiu asmeniškai padėkoti. Parlamentas priima domenčią informaciją pagal ketvirto straipsnio darbo tokios taisyklių pirmą antrą dalį konstatuojame, kad e, atsilaisvino šios parlamento narių vietos ir ponas Vilė Italė pranešė, kad tapo Europos auditorumų nariu. E, todėl parlamentas pagal darbo tvarkos taisyklių atitinkamus straipsnius e, konstatuoja tą faktą, noriu pranešti, kad Teisės komitetas savo sausio 25 dienos posėdėje pagal darbo tvarkos taisyklių trečiojo straipsnio trečią ir ketvirtą dalį pasiūlė šių parlamento narių e, įgaliojimus patvirtinti. E, Andras Dotirkus Kieri, Garcijas Ramon, Garcija Iero Karbaja, Makintar, Malinov Nilsson, e, Vyla. Šarduškis, Sėdo, Alabat, Remetero, Vaiden, Horcel, Bratkovski, Košero, Atas, Stadler, Kukovič, Vanderstup, Miranda, Marija, Korėja, Zamora, Naranjo, Escobar ir Zuber. Ar kas nors prieštarautų e, šioms kandidatūroms? E, jeigu ne, tuomet jas patvirtiname. Europos liaudės partijos, e, socialistų demokratų pažangio alijanso frakcijos konservatorių reformuotojų bei jungtinių kairiųjų frakcijos vardu gavau prašymą paskirti šios parlamento narius e, dirbti komitetuose ir parlamento delegacijose. Sąrašas bus pridėtas prie posėdžio protokolo, jeigu iki protokolo patvirtinimo nebus kandidatūros prieštaraujama, bet laikysime jas patvirtintomis. Teisės komitetas paskelbė atitinkamą koregavimą vieno parlamento e, patvirtinto dokumento, tai yra 2009 metų 596 reglamentas e, parlamento ir tarybos dėl prisitaikymo prie reglamentavimo procedūros ir kontrolės procedūros ketvirtoji dalis ir e, yra išvardėmi komisijos ir tarybos dokumentų numeriai, jų neskaitysiu. Garsiai galėsite rasti šių dokumentų numerius e, internete, ištopysite tiek savo, tiek mums visiems daug laiko. Dabar darbo atvarkės e, patvirtinta e, saus 19 dienos saus 19 dieną patvirtintas mūsų darbo tvarkės projektas, ar kas nors norėtų jį keisti niekas nenori, tai aš siūlau pakeisti pirmiausiai diskusijas dėl neformalios vadovų tarybos, kuri vyko 2012 sausio 30 dieną, vyks dabar nuo 15 iki 16.30. Klausimų atsakymų valanda su ES vyriausioje įgaliotinė komisijos vicepirmininkė nuo 16.30 iki 17.30, kitos diskusijos prasidės nuo 17.30 diskusiją dėl Iturgais Angulo pranešimo dėl e, e, atliekų tvarkymo direktyvos perkeliamai ketvirtadienį. Klausimas, į kurį atsakoma žodžiu dėl e, stabilumo paskolų taip pat yra perkeliamas, taip pat ir turgais pranešimas po to, kai Nikolai pristatys moterų padėtį karo zonose, e, suteiksime žodį e, kitam pranešimui pristatyti, o į balsavimo valandą įtrauksime likusius e, klausimus, jeigu niekas neprieštarauja, manau, matau, kad entuziastingai pritarėte, tai patvirtinsime šios darbo atvarkės pakeitimus. Dabar tarybos ir komisijos pareiškimai dėl sausio 30-osios neformalios vadovų tarybos. Noriu pasveikinti tarybos pirmininką poną Van Rompojų ir komisijos pirmininką Barosą ir suteiksiu žodį pirmininkui Van Rompojui. Uh, Pone pirmininkė, gerbiami kolegos. Per pastaruosius du metus Europos valstybių vadovams teko priimti sudėtingus sprendimus bei dėkti skausmingas priemonės, kad būtų stabilizuota eurozona. Tai, tačiau tai buvo būtina